Ladies and gentlemen, it's now 2.30 and... Um, Ponios ir ponai, jau pusė trijų. E, jūs tikriausiai uh, pasidžiaugsite, matydami mane pirmininko kėdėje, pirmininkas, kurį matau atkeliaujantį, paprašė um, pavaduoti jį ir jums pasakyti, ką reikia. Uh, veikti šią popietę, bet <laughs> jums pasisekė. Sugryžo pirmininkas ir aš dabar jau jam perleisiu pirmininko kėdę. colleagues, because... Um... Kolegos, panas Kirkopas maloniai jau pradėjo posėdį, tai tiesiog pratesiu mm, jo uh, praktiką laikytis uh, tvarkaraščio. Panas Kirkopas buvo maloniai sutikęs pavaduoti mane pusvalandį. Iš tikrųjų, ne šiaip kokią tai revoliuciją čia surengė užimdamas tą kėdę. Iš tikrųjų, galvojame, kad ankstesnis posėdis gal nesibaigs, bet posėdis baigėsi ir aš turiu galimybę jau pats pirmininkauti, bet labai norėčiau padėkoti panui Kirkopui už tai, kad jis um, mane pavadavo, nesant kitų uh, vicepirmininkų. Jis ir uh, kitomis progomis yra manęs pavadavęs, taigi labai dėkoju jam, dėkoju ir sekretariatui, kad padėjo mums viskas taip sudėlioti. Iš tikrųjų, kolegos labai džiaugiasi, kai jūs esate pirmininko kėdėje. Čia, kad visiems būtų aišku, pasakau. Taigi, kolegos, patvirtinkime e, darbo atverkę ir dėl to noriu pasakyti, kad 6, 7 ir 8 punktai, kurių, dėl kurių pranešėjas aš esu pats, turi būti atidėti, kadangi mūsų teisės e, reikalų tarnybos nuomonė, kuri turėjo būti pristatyta šiame posėdėje, nėra dar parengta. Taigi, kolegos, tai toliau yra koordinatorių e, sprendimų patvirtinimas. Tai yra penktas darbo tokias punktas. Dėl koordinatorių skirimo reikia pasakyti, ponia Monika Holmaja iš APP skiriama 2.11.93.90 mm, um, direkt, dėl tos direktyvos dėl kovos su o, vaikų seksualiniu išnaudojimu, um, to klausimai bus pranešėję. Labai svarbu, aš labai prašau visus, visų jūsų dėmesį. Tai yra Ska Keller iš žaliųjų skiriama pasiūlymus dėl tarybos sprendimo, dėl nustatymo laikinųjų priemonių, dėl Graikijos tas perskirstimo mechanizmas toliau. Uh, nuomoniai pranešėjas skiriamas ponas Niter, Peter Nitermer dėl um, lankstumo priemonių mobilizavimo laikinoms priemonėms tarptautinės apsaugos rytyje ita, dėl Italijos ir Graikijos ir toliau papildomos dar yra lybė posėdžių dienos, kaip koordinatoriai sutarė nustatomos Tokios, aš suprantu, kolegos yra jautrus klausimas, bet tie, tos papildomos komiteto posėdžių dienos yra suderintos tam, kad galėtume aptarti papildomus klausimus. Iš tikrųjų, labai didelį yra, da, didelis yra darbo grup, krūvis komitete, kaip koordinatoriai pasakė, taigi tai bus ketvirtadienis Liepo antra diena, pirmadienis Liepo šešta diena, 19 val. susitiksime su komisarais Avromopulus ir vyriausiai galiotinė Mogerinė, tai yra pirmadienis Strasbūrė. E Toliau kalbėsime apie situaciją su žiniasklaidos, su žiniasklaida Slovakijoje, tai vėlgi koordinatoriai mm, norėjo kad būtų toks susitikimas, kad galėtume aptarti Slovakijos vyriausybės sprendimus, uždrausti bet kokį komunikavimą tarp vyriausybės ir laikraščio NDNK. E Koordinatorės galvo, koordinatorė galvo, kad pirmininkas turėtų parašyti laišką komisijai dėl nuomonių, taip pat dėl geresnės įstatymų leidybos lybė koordinatoriai rekomenduoja parašyti e, laišką pirmininkui Šulcui dėl lybė prioritetų atsižvelgiant į geresnės teisėkuros taisyklių peržą. Dabar misijos vėlgi, kolegos, norėčiau atkreipti jūsų visų dėmesį. Kalbame apie misijas. Visų pirma, lydė misija į Suomiją išmaniųjų sienų paketas, kur mes nusprendė trijų narių, trijų parlamentarų misiją, o ne keturių, kaip buvo leista. Uh, būtų vienas narys iš EPP, vienas iš socialdemokratų, tai būtų du pranešiai ir vienas iš ACR. E Toliau, Liber biudžeto misija į Siciliją bendra, koordinatoriai nusprendė, kad Liberiai turėtų atstovauti šeši parlamentarai, galbūt būtų papildoma galimybė dar mm, iš Italijos parlamentarams dalyvauti. Toliau, ko komitetas prašė, kokiu misijų koordinatoriai nusprendė prašyti, mm, kad būtų pritraukti į misiją dėl tarp, į tarptautinio valdymo formą 2000 2015 metais Brazilijoje pirmininkas parašys laišką trim komitetams. Toliau yra mm, pasiūlymas priimti rezoliuciją 133 taisyklė, koordinatoriai rekomenduoja uh, kad nebūtų toliau tęsiamas darbas dėl tokių pasiūlymų priimti rezoliuciją B8049-2015 dėl persekėjimo nusikaltimų, toliau B8049-2015 dėl um, policijos pajėgų vaidmens ir funkcijų svarbos pripažinimo ir vertinimo, B8048-2015 dėl Europos prokuratūros įsteigimo kovai su terorizmo ir B8051-2015 dėl prie iki um, gautų per nusikalstamą veiklą konfiskavimo ir toliau B80488-2015 dėl e, meno darbų pardavimo internetu iš sugriautos islamo valstybės. Ir galiausiai peticija pagal 126 teisiklę koordinatoriai rekomenduoja parašyti laišką peticijų komitetui dėl e, peticijos 0401 Danielio Pena Jordano iš Ispanijos dėl Frontexo. Tai yra peticija, kad būtų padidintos e, Frontex kompetencijos įgaliojimai ir finansavimas. Ar komitetas patvirtintų tokias koordinatorių rekomendacijas pagal 205 teisiklę? taisyklę. Aš taip pat noriu dar paminėti ar vis, kad galėtumėt pasitikrinti, ar tikrai visi turite elektroninės balsavimo korteles, kadangi mes balsuosime po 4.20, trumpas balsavimas, tačiau būtina turėti elektroninės balsavimo korteles. Dabar toliau, kolegos. Pagrindinis ketvirtas darbo atvarkės punktas tai yra Europos piliečių radikalėjimo e, užkardimas taip pat, e, kai e, užkardimas jų verbavimo iš teroristinių organizacijų pusės. Kaip jūs žinote, kolegos, tai labai sudėtinga tema. Mes jau kalbėjome lybėje šio klausimu. Tad negaiždamas iš kart karto suteikiu žodį pranešėjai, kad ji pristatytų šį klausimą. Prašom, ponė Rašyda Dati. Dėkuoju. Pirmininkė, kolegos, kalbėsiu labai trumpai. E, jūs e, gavote pranešimo projektas dėl e, radikalizacijos ir europiečių verbavimo į teroristinės organizacijas. Aš e, prie pranešimo, pranešime bandžiau apžvelgti visus sektorius, kuriuose reikia imtis veiksmų. Ir visi nori globalios strategijos, kuri leistų užkirsti radikalizacijai kelią Europoje. Ir kiekviena šalis sako, kad negali dirbti vien tik tai izoliuotai, pati reikia, kad Ir, ir kad e, kiekviena šalis reaguoja po išpolio įvykusio jų, šal, jų, jų, įvykusio jų šalyje. Aš primenu Prancūzijos išpolius e, sausio mėnesį ir noriu priminti, kad Prancūzija e, labai aktyviai siekia užkirsti kelią terorizmui, taigi būtina priimti ir bendrą antiteroristinę strategiją. Taigi, kaip minėjau, po klausimų paaiškėjo, kad nepriklausomai nuo šalies, nepriklausomai nuo asmenybės, radikalizacija vyksta visų pirma internete. Reikia pripažinti ir, ir kad internetas tapo pagrindinę e, e, verbavimo, radikalizavimo platformą. Asmenys, kurie nori vykti į karo zonas, naudojasi internetu. Taip pat e, kita vieta, kur vyksta radikalizacija, yra kalėjimai tie, kas e, pakliūna į kalėjimus už teroristinius nusikaltimus, paprastai ten būna ilgą laiką ir e, radikalizuoja tuos, kas padarė e, kitus nusikaltimus, už kuriuos gali trumpiau ir paskui išėję iš kalėjimo jie jau būna radikalizuoti. Taigi, man atrodo, kad reikia, atsakomy... reikia užtraukti ir baudžiamąją atsakomybę už radikalizavimo veiklą internete. Taigi, e, buvo išsakytas pasiūlymas ištri, arba ištrinti, reikalauti ištrinti turinį, teroristinio pobūdžio turinį iš interneto arba ir mes negalime leisti, kad e, internetas taptų įrankiu skelbti radikalizuojančias e, žinutės ir teroristinės žinutės ir neapykantas kleisti. Mes negalime likti inertiški šioje srityje. Aš e, šią temą parašiau E, interneto įmonėms laišką taip pat. Taip pat paaiškėjo, kad kalėjimo, sulaikymo, laisvės atimimo įstaigų darbuotojus reikia apmokyti, todėl kad jie stebi, kaip vyksta radikalizacija. Jie mato, kaip keičiasi individų elgesys e, po kontakto, po bendravimo su radikalizuotais asmenimis. Ir už paprastus pažeidimus pakliuvę į kalėjimą asmenys būna pasimetę ir juos labai lengva radikalizuoti. Tie individai e, labiau linkę pasiduoti radikalizacijai. Ir jiems aiškinama, kad mes esame, kad mes esame blogi musulmonai. Ir labai svarbu e, stebėti, kaip klostosi situacija kalėjimuose. Taip pat e, reikia bendrauti ir su kalėjimo personalu, kadangi jie turi daug informacijos, jie visą mato. Tačiau mes negalime, jie negali jos išanalizuoti ir tinkamai e, apdoroti, todėl kad neturi tinkamo tam e, įgūdžių tinkamų, nėra apmokyti. Taigi reikia bendrauti ir su jais, siekiant užkirsti kelią radikalizacijai laisvės atimimo vietose ir taip pat išėjus iš kalėjimo. Yra dar vienas svarbus aspektas, tai yra švietimo integracijos vaidmuo, integracija Prisiminkite, Europos lygyje mes kalbėjome apie e, Anglijos, Vokietijos, Prancūzijos modelį, visi turi savo modelius, o šiandien tai jau tapo europinė tema, kadangi kalbame apie Europos piliečius. Ir šiandieną švietimo ir integracijos tema tapo strategija, kurios, e, kurią būtina priimti, kurią reikia taikyti visoje Europoje. Dar vienas klausimas yra susijęs su nevyk, nepavykusiomis antiradikalizacijos priemonėmis. Ir ką dabar reikia pagalvoti, ką daryti su sugrįžusiais ka, ka, ka, žmonėmis, kurie pasidavė radikalizacijai ir buvo užbuoti mm, kovės džigadistų gretose. Beje, jeigu susitiktumėte su Irako ar net kai kurių kitų šalių Sirijos, pavyzdžiui, Afganistano pareigūnais, jie mums sako, ar galėtumėte kaip nors suvaldyti savo piliečius, nes jie destabilizuoja ir kenk, trukdo mums kovoti su džihadistais. Taigi tie europiečiai, kurie vyksta į tas šalis ir grįžus labai svarbu pasirūpinti, kad jie būtų tinkamai kontroliuojami ir reikia žinoti, kada jie grįžta į Europos teritoriją. Dar vienas klausimas ir aš e, su žaliųjų frakcija tai e, aptariau, e, yra, šitas klausimas yra susijęs su terorizmo finansavimu. Jeigu šalis tiesiog tiesiogiai finansuotų terorizmą, tai viskas būtų labai paprasta. Tačiau viskas yra daug sudėtingiau, kadangi, pavyzdžiui, Afrikoje, pietus nuo Saharos, iš tam e, tikrų šalių e, ateina e, finansavimas iš Korano mokyklų ir taip toliau. Ir maskuojamasi švietimo tikslais, kad mokomi yra tie jaunuoliai, steigiamos mokyklos ir ten radikalizuojami jaunuoliai, ypač čia kalbu apie Afriką į pietus nuo Saharos, Afrikoje į pietus nuo Saharos matėme, kad pasirodžius Mahom, Mohamedo karikatūroms kai kuriuose Afrikos šalise tiesiog kilo pilietinis karas ir tie piliečiai dažnai užsimaskuoja mokymo veiklą, religinę veiklą, kad radikalizuotų jaunuolius. Aš Persijos įlankos šalių taryboje taip pat e, sakiau, kad būtina dalyvauti atsekamumo, finansinių srautų atsekamumo veikloje, kad būtų užtikrintas geresnis tarptautinis e, finansavimo skaidrumas. Apie tai galima pakalbėti ir ES lygmenį. Trečias aspektas. Kai Europos piliečiai išvyksta iš Europos sąjungos, e, kaip toliau sekti jų veiklą ir kaip e, juos primti atgal. Kaip žinote, ES yra labai daug gerosios praktikos pavyzdžių, mm, yra tam tikri tinklai, kurie renka tą gerąją praktiką ir, man atrodo, reikėtų ją konsoliduoti ir įgyveninti kaip bendrą strategiją, nes visos Europos valstybės e, yra labai E, pasiryžusios e, kažkaip dirbti su tais grįžusiais e, islamo kovotojais. Šie žmonės buvo terrorizuoti, šokiruoti, patyrė traumą dėl viso to, ką buvo matę ir patyrę. Ir reikia sukurti tam pritaikytas struktūras, kad jos galėtų juos derakalizuotų. Taigi Mes apie tai kalbame kiekvieną dieną, tačiau ne, ne, nekalbame apie kiekvieną dieną, bet reikia suvokti, kad kiekvieną dieną į Europą sugrįžta daugelis tokių traumatizuotų, traumuotų, atsiprašau, radikalizuotų žmonių ir reikia įdėkti tinkamas procedūras, prieimimo procedūras ir numatyti, kaip su jais elgtis toliau. Taigi, reikia išspręsti visus šios klausimus ir priimti, patvirtinti Europos lygio A atsaką. Taigi tokia būtų bendra apžvalga apie šį pranešimą. Ir pagrindiniai klausimai tokie yra, kuriais rėmiausi rengdama šį pranešimą ir kuriuos atsižvelgiau, nes jie yra aktualūs daugeliu valstybių narių. Dėkuoju. Thank you very much, Mr. Thank... Dėkojame, poniai Datė. Ačiū, kad jūs taip nusekliai išdėstėte savo nuomonę. Žinoma, yra daug kalbėtojų ir jūs e, trumpai kalbėjote. Tikrai suprantu, kad e, darbo dėta nemažai šio klausimu mūsų politinėse frakcijose. Klausimas aktualus. Norėčiau pastebėti du dalykus. Buvo daug dirbta su mūsų teisinė sistema, su užsienio kovotojais, nes klausimas yra kompleksiškas. Radikalėjimas vyksta kalėjimuose, kaip jūs pastebėjote, internete ir tai jau vyksta kuris laiką ir, ir tikrai mūsų kolegos turi savo nuomonę šio klausimo. Aš pats norėčiau užduoti vieną klausimą, nes e, galbūt kolegos nepalaikys mano pakeitimo pateiktų pakeitimų, bet aš noriu tokio palyginamojo požiūrio. Ir noriu paklausti, ar jūs kalbėjote apie Jungtinę karalystę. Taigi, ar valstybėse narise vykdomos programos yra pakankamos? Žinau, kad parlamente vyksta įvairūs seminarai. Tiek mano frakcija kvietė valstybių piliečius į parlamentą. Bet jūsų manimo, ar valstybės atlieka kokybišką darbą, taip sakant, kovodamas su radikalėjimu? Na, vien kalbant apie kalėjimus, ar darbo pakanka? Nes mano rūpestis yra toks, nes valstybės tikrai stengiasi tiek regioninių lygių, kovoti su šiuo procesu kalėjimuose. Bet e, mano rūpestis tas, kad nepaisant to, kad darbas yra kokybiškas, jo vis viena nepakanka. Jūs kalbėjote apie Prancūziją, Jungtinę karalystę, Belgiją. Ką Jūs manote, ar atsakymai į iškeltus iššūkius tiek kalėjimuose ar mokyklose, švietimo sistemose yra pakankami. Koks čia galėtų būti bendras vardiklis? Ar mm, ne vien tik tai religija, bet ir psichologija ar kiti dalykai. Juk mes ieškome ne vaikiškų atsakymų, bet realių veiksmų į šias iškylančias problemas. Taigi Paliekime diskusiją ir pradėsime nuo Anos Gomes. Taigi žodis pirmiausia jums. Aš esu šešėlinio pranešėja ir norėčiau padėkoti Rašydį Betei už pranešimą. Manau, tai yra geras pagrindas mūsų darbui. tikrai bus tokių klausimų, dėl kurių ir mano frakcija tikrai nesutars. Tai yra nuoroda į PNR direktyvą, net ir aš pati negalėčiau palaikyti tos nuorodos, bet bendrai paėmus pranešimas yra labai suprantamas. Ypač vertinu jūsų pastangas kalbėti apie religinės nuostatas, kurios e, pastumėja asmenis radikalizuotis. Aš taip pat laikausi nuomonės, kad e, mes turėtume paminėti ir islamofobiją. Nes mūsų visuomenė tas e, priešiškumas islamui plinta, neturėtume to tam užsimerkti. Jūs taip pat kalbate apie išorės ir vidaus saugumo priemonės kovojant su terorizmu. Bet e, galbūt čia reikėtų kažkokių konkretesnių pavyzdžių. Jūs kalbėjote apie terorizmo finansavimą ir apie tai, kad kai kurios šalis tą atvirai daro. Ir mes čia galime paminėti Saudo Arabiją. Pavyzdžiui, vakarą FED komitete Mes sustikome su Europos kovos su terorizmu koordinatoriumi ir čia, šitoje šio vietoje mes galėtume kaip tik ir pakalbėti apie tą holistinį požiūrį, apimti tiek vidaus, tiek išorės saugumo klausimus mūsų diskusijose. Nes vakar, pavyzdžiui, kai kas kalbėjo apie Saudo Arabiją, davanokite, aš pati Nemanau, kad Saudo Arabija nusaiki šalis. Juolab, kai pradame kalbėti apie terorizmo finansavimą ir visus tinklus, jeigu Saudo Arabija pati nukentės nuo terorizmo, tai terorizmo finansavimo tinklas miširs. Jūs kviečiate iš naujo apibriežti, kas yra tie užsienio kovotojai. Bet užsienio kovotojų pasiūlytas apibrėžimas nėra priimtinas. Mes kalbame apie Europos piliečius, kurie prisijungia prie turistinių organizacijų ir tampa kovotojais. Aš buvau nuvykusi į Iraką ir kaip tik tuo metu vyko Paryžiaus išpoliai ir buvau klausiama, kodėl jūs čia dabar kalbate apie užsienio kovotus, jeigu jie yra europiečiai. Kodėlgi mes turėtume laikytis to eufemistinio požiūrio, jeigu negalime susitarti dėl užsienio kovotojo apibrėžimo, kovotojų, kurie prisijungia prie užsienio organizacijų, ir galiausiai tampa darbuotojais. Tuo požiūriu skyrius apie kalėjimus yra labai svarbus, jį turėtume labiau akcentuoti. Reikėtų kalbėti apie mūsų agentūrų bendrą darbą, kaip pavyzdžiui praeitą kartą lankiausi viename iš Briuselio kalėjimų, tai pastebėjau, kad e, nėra dirbančio darbuotojo, kuris e, sektų, pavyzdžiui, interneto susirašinėjimus. Tai štai koks pavyzdys. Dar vienas e, svarbus pastebėjimas tai yra šeimos. Mes turėtume palaikyti tas šeimas, kurios pastebi, kad gali iš tų šeimų atsirasti tokių potencialių teroristų. Pirmininkas pertraukė kalbėtoją. Kolegos, mūsų kalbėtojų sąrašas yra labai ilgas. Būkit mėly, neviršyti dviejų minučių. Toliau, EKR frakcijos šešėlinis pranešė, e, pranešėjas. Pirmininkė, tai tikrai labai svarbus klausimas. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už labai suprantamą pristatymą, už išsakytas pozicijas. Man atrodo, kad čia mes nušauname labai nemažai zuikių. Ir pats norėčiau iškelti klausimą, kas yra radikalėjimas. Mes tiek daug apie tai kalbame, bet nelabai aišku, kągi tas žodis reiškia. Ar tai, yra, tai reiškia žmonės, kurio, kurie radikaliai elgesi ne pagal žmonių susitartas normas, ar tai yra kažkokios politinės ambicijos, ar radikalėjimas atsiradęs dėl religinių įsitikinimų, ar tai yra kai kurių religijų kraštutinės pažiūros štai kokie sunkumai, pažvelgia į situaciją ne Europos Sąjungoje, tai tas radikalus elgesys artimuose rytuose iš tiesų yra vienas iš didžiausių nusikaltimų, kuriuos atlieka vienos religijos atstovai kitos religijos atžvilgių. Todėl kova už religinius įsitikinimus jiems yra labai svarbus dalykas. Todėl jie dažnai net e, turi minčių įvykdyti tos teroristinius išteklius atvykę į Europą. Jungtinė karalystėje buvo nemažai kartų uždrausta asmenims, pavojingiems asmenims įvykti į šalį. Ir 9 ir 10 dešimtmetyje jaunimo radikalėjimas buvo e, ypač stiprus Junktinėje karalystėje, bet e, buvo skirta lėšų švietimui, informacijos skleidimui, kad e, tas jaunimas būtų e, atitolintas nuo tokio mm, pragaištingo pasirinkimo. Dar keletas pastebėjimų. Taip mes turime užkirsti kelią e, teroristinių organizacijų finansavimam. Turėtume keistis daugiau informaciją tarp valstybių narių, nes kol kas tokios informacijos trūksta, naudingos informacijos. Aš tikiuosi, kad toks apsikeitimas bus naudingas. E, Galiojančias teisės aktus reikėtų tobulinti ir taip pat neturėtume teikti, kad dėl visko kaltas internetas. Internetas yra įrankis, bet e, pavyzdžiui, keletas piliečių iš Junktinės karalystės išvažiavo iš šalies ir prisijungė prie teroristinių organizacijų, bet taip e, susitiko todėl, kad jie buvo žervuoti ne internetu, bet susitiko su radikaliais asmenimis. Tai bendrai paėmus jūsų pristatymas buvo labai svarbus, jame yra daug detalių ir labai noriu padėkoti pranešėjai už šitą iniciatyvą. Ačiū, sako pirmininkas, tikrai daug kas lauks šios ataskaitos paskelbimo. Taigi, kolegos, jeigu jūs kalbėsite per ilgai, tai tiesiog mums pritrūks laiko kito pranešimo nagrinėjimui, kuris bus mano pranešimas. Gerai, toliau Aldi šešėlinį pranešėją. Prašom. En primer lugar tenemos que agradecer a la ponente el compromiso y el esfuerzo. Kalbėsiu trumpai, visų pirma noriu padėkoti už jūsų pastangas tikrai didžiulės pastangas. Jis e, stengiatės iš komisijos iš, išreikalauti globalią strategiją ir tai yra labai svarbu mums visiems. Be to reikia nepamiršti pavadinimo, tai reikėtų kalbėti apie uh, Mm, prevencija ir represija, galvojant apie radikalėjimą ir verbavimą, nes prie prevencijos reikia ir represijos pusės ir mes norime pasiūsti labai tvirtą žinę mm, komisijai. Norime pasakyti, kad kai eina kalba apie veiksmus, mm, mūsų demokratijos gynimo ir terorizmo užkardimo strategija turi būti globali Mes turime stabdyti radikalėjimą ir verbavimą, mes turime nepamiršti, žinoma, ir persikėjimo už nusikaltimus. Ir labai svarbu, kad mm, pavadinimas dėrėtų su turiniu, reikia užtikrinti tą dėrėjimą, nes mes norime perteikti labai aiškę žinę kad norime globalios strategijos, nes tik per globalų požiūrį mes neutralizuosime ir tokius labai pavojingus reiškinius, jiems, padarysime jiems galą. Taigi, um, radikalėjimo ir verbavimo užkardimas, integravimas tų, kurie gali būti um, verbuojami, kurie gali radikalėti. Um, deradikalėjimo mažinimas ir reikia akcentuoti būtent tą dalį, kurios dar neišplėtojome, tai yra radikalėjimo prevencija. Turime žiūrėti į internetą, internetinę veiklą, į, į turinį, kuris yra internete ir, ir strategija kalba tik tai apie pažangios praktikos skleidimą, tačiau nieko realiai nepadaryta. Mes tik tai patį paviršių pasiekėme to, kas vyksta internete. Reikia kalbėti apie tuos elementus, kurie aiškiai akcentuoja prevenciją radikalėjimo mažinimą. Mes turime pasiūsti labai aiškę žinę komisijai. Taip, mm, aišku, dar viskas, čia, čia dar tai pirminiai etapai, mm, bet reikia galvoti ne vien tik tai apie pažangios praktikos leidimą, bet ir apie šio tinklo geresnį panaudojimą. Kitaip, ponios Datį um, tikslai nebus įgyvendinti. Jeigu norime, kad tai, kas yra šita pranešime, taptų realybė, tai mums reikia labai daug dirbti. Ir reikia užtikrinti keitimąsi praktiką, patirtimi tarp policijos tarnybų, tarp skirtingų valstybių narių. Ir būtent tą m, radikalėjimo škardimą dar reikia išplėtoti. Guė šešėlinė Barbara Spinelė. President, do you give me two or three minutes? Tai man skirsite dvi ar tris minutės. Barbara, man atrodo, kad kiekvienas parlamentaras kalba ilgiau negu kalbėjo Dati. Mėly kolegos, tikrai labai svarbus, aišku, daug dėmesio sulaukiantis klausimas, aišku, visi patirties daug turi. Nekaltinu kolegų, kad jūs kalbate daug ilgiau, bet dėja laikas spaudžia. Labai prašau jūsų uh, drausmingumo ir mes dar turėsime ir pakeitimų da, etapą, turėsime daugiau laiko ir, aišku, gal tiesiog susikoncentruokime į tai, ką ponė Datė pasakė. Um. Norėjau pirmiausia padėkoti rašydai Datį už tą pranešimą. Jisai labai įsamus, pabrėžti svarbus klausimai, tokie kaip, pavyzdžiui, ryšiai su nukentėjusiais, e, suteikimas vaidmuo nevyriausybinėms organizacijoms ir plačiai pilietiniai visuomeniai. Taip pat akcentuojama prevencija ir represija. Tačiau būtent šiomis temomis aš norėčiau kaip tik ir pasidalinti savo abejonėmis. Pirmiausia, dėl to bendrojo teiginio, kuris netgi prieštrauja tam bendram pavadinimui, tam siūlymui e, užsimti prevenciją. Man atrodo, čia derinami du dalykai, dėl ko tarsi mūsų e, represija, mūsų prevencija tampa e, represinė. Taigi, pastebėsiu keletą dalykų radikalizavimasis e, kalėjimuose arba abejonės dėl getų atsiradimo pačiuose kalėjimuose. Aš pati puikiai esu susipažinusi su Italijos e, patirtimi. Tai yra tokia praktika, kuri buvo taikota patiems e, pavojingiausiams mafiozams Tik tai nežinau, ar mes galėtume tą patį pritaikyti potencialiems teroristams, kurie kol kas dar nėra atlikę nusikaltimų. Antras dalykas tai yra e, prevencija internete. Čia irgi turiu abejonių. Manau, kad e, interneto kontrolė visą laik išliks sudėtinga Jūs kalbėjote apie internetą kaip apie tą virtualią e, radikalių teroristų erdvę. Ir prieš keletą dienų Umberto Eko yra pasakęs, kad internetas yra idiotų virtuali erdvė. Tai štai tokių e, teiginių mes negalėtume palaikyti. Kitas pastebėjimas dėl švietimo ir įtraukties. Manau, kad e, pranešėjos pasiūlymai labai įdomus, ypač teiginiai dėl musulmonų religijos. Nes turime kalbėti apie imamų švietimą ir apie jų įdarbinimą kalėjimuose dėl PNR plano. Aš ir mano frakcija pasisakysime prieš tokį pasiūlymą. Jo baigiu pirmininkė. Bendrabiavimas su gal, Persų įlankos valstybėmis ir su JAV dėl finansavimo. Bendrabiavimas su JAV. Turėčiau priminti, kad JAV patirtis kovoje su terorizmu nėra pasisekimas. O bendradarbiavimas su Persijos įlankos valstybėmis, sakyčiau, net pavojingas, turint omenyje, kaip jos finansuoja IZIS. Nes IZIS, kaip ten bebūtų, pradžia buvo finansuota JAV. Ačiū, Barbara, man atrodo, išsakėjai visą esmę. Na ir galiausiai Jean Lambert, dar paskutinė šešėlinė pranešėja. Ačiū, aš irgi noriu padėkoti pranešėjai už šį pranešimą, kur, manau, yra labai daug svarbios informacijos, ypač aštuntas punktas dėl to konteksto, galvojant apie pagrindinės teisės, pilietinės laisvės. Taip pat norėčiau užduoti klausimą panašiai kaip tirtimoti dėl apibrieščių konkrečiai Na, atrodo, kaip ir mes visi suprantame, ką tai reiškia radikalu, radikalas, bet, na, turint omenyje, kad mūsų politinės pozicijos gana radikalios, tai tos jungtis, tos sąsajos, kas tai yra, turėtų būti aiškesnės. Bet atsižvelgiant į šių klausimų jautrumą, reikėtų aiškumo, kad nebūtų apsiribuojama tik viena ideologija ir vienu tikėjimu, nes Mm, pažiūrėkite, kas vyksta prie Rusijos sienos, pažiūrėkite, kad yra ir Euro, Europos kovotojų ir ten, pavyzdžiui. Mm. Manau, kad reikia aiškumo, kitai bus įvairių įtarimų iš įvairių grupių mūsų bendruomenėse. Toliau dėl interneto Man atrodo, kad čia gal irgi teiktumėm pakeitimų, ypač dėl įstatymo viršienybės, atsižvelgiant mm, tos visus ankstesnius teisės aktus patvirtintus parlamente dėl interneto ir kontrolės čia. Na ir galiausiai dar vienas labai svarbus momentas švietimo dalyje dėl uh, um, kritinio mąstymo elemento integravimo, nes tai yra irgi nepaprastai svarbu atsižvelgiant tai, ką mes darome užkardimo srityje. Aš pritarčiau kolegai iš GUE dėl PNR, dėl pozicijos dėl PNR, tai nebūtinai sėtina su radikalėjimo prevencija. Na ir galiausiai, ką Anagomis pasakė dėl užsienio kovotojų, dėl tos apibriešties ypač dalis tos apibrėžės yra geografinė, bet reikėtų daryti prielaidą, aš nežinau, gal reik, dar, dar įdomu būtų išgirsti jūsų nuomonę, ar visi vienodi, pavyzdžiui, kurdai kabano yra vienas dalykas, tie, kurie kovoja įsis pusėje, kitas dalykas, ar ne? Taip pat, ar kas nors norėtų plačiau pakalbėti, pavyzdžiui, dėl to, kad reikėtų galvoti apie reakciją grįžimo momentu, taip pat dėl kalbų. Uh, man atrodo, reikėtų visai nemažai kitų kalbų, ne vien tik arabų ir mm, dažnai trūksta mums patirties toje srityje. Na ir galiausiai lyčių aspektas irgi yra svarbus, gal reikėtų tai irgi paliesti, bet gal tai yra tik tai pradžia tokia. Um, Ačiū, Džin, dabar e, Kristinė Vandalan. Didon. Je tiens à remercier la rapporteure pour son. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie šį pranešimą, kuriame yra daug teiginių, daug E, aspektų susijusių su terorizmu ir ten nurodomas gairės ES kaip e, kovoti su terorizmu. Tačiau reikėtų e, atkreipti dėmesį į tam tikrus radikalizacijos aspektus, kurie nėra pakankamai išplėtoti pranešime ir dėl kurių aš pateiksiu pakeitimus. Visų pirma, radikalizacijos priežastis mes turbūt dar ne visai su, perpratome to reiškinio išplitimą. Ir radikalizuoti asmenys arba kurie e, rizikuoja tokiais tapti, nebūtinai e, tai bus dėl religijos. Religija yra tik viena iš daugelio priežasčių. Be to, tekste yra įdomių idėjų, kaip pavyzdžiui, internetu pasinaudoti ir, ir jį stebėti. Man atrodo, kad taip pat reikia internetu pasinaudoti skleidžiant ir priešingą žinutę tolerancijos ir gyvenimo kartu. E, taip pat e, pra, kalbama tik tai, vien tik tai apie atgrasančias prevencinės priemonės ir radikalizuoti individai e, dėl to dar labiau suserdina. Aš manau, kad mes turėtume susitelkti ties prevencinėmis priemonėmis, kurios remiasi visų pirma jaunuolių švietimu ir emancipacija. Negalima e, ir nepagrysta remtis smurtu, kovojant su smurtu. Dėkoju, Kristina, dėkoju, kad kalbėsi, kalbėjai trumpai. Toliau, Žerardai, prašom, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Aš e, prisijungiu prie visų tų kurie pasisakė ir kalbėdami apie ponios Zati darbą. Keli pastebėjimai. Visų pirma, manau, kad savo pranešime ponė Dati šiek tiek per griežtai kalba apie komisiją. Ypač kalbant apie globalios strategijos, prevencinės strategijos greitą prieimimą. Uh, 2014 turiu vieną dokumentą, kuriame kaip tik ir kalbama apie šį dalyką. Iš kitos pusės e, turiu kelis faktus. E, pavyzdžiui, nekalbama apie e, tai, kas E, kas perims e, atsakomybę Europolė už interneto stebėseną. Taip pat e, dėl centralizuotos ir nacionalinės veiklos. Jūs sakote, kad kiekviena valstybė narė turėtų numatyti atskirą atsakingą instituciją interneto stebėjimui. Man atrodo, būtų pasiekta daug geresnių rezultatų, jeigu visa tai būtų daroma Europolo lygmenyje. jeigu bus atskirose šalise kažkokios e, komandos e, Luksemburgė, Vokietijoje, tai nežinos viena, kas e, vyksta kitur ir ką daro kita komanda. Man atrodo, kad patirtis rodo, jog taip pat, kad interneto paslaugų teikėjai veikia daug greičiau negu kokios nors kitos institucijos. Taigi, ponė, manau, kad reikia daug ką sukonkretinti tame pranešime. Beje, yra keli punktai, kurie yra labai jautrus ir reikėtų peržiūrėti jų formuluotę. Pavyzdžiui, devintas punktas, kur kalbam apie nuobaudas ir sankcijas. Man atrodo, kad ten formuluotė nėra adekvati. Negalima taikyti nuobaudų tam, kas neveikia, tik tais tiems, kas elgesi netinkamai. Tai būtų toks juridinis pastebėjimas toliau. 21 punktas dėl keliaivių duomenų įrašo. Ir, ir dar du pastebėjimai, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad reikėtų, kad ne viskas įtraukta dar į šį pranešimą ir, ir, juos, ir juos reikėtų taip pat aptarti. Pavyzdžiui, kova su diskriminacija ir islamofobija. Tai yra labai svarbu užkertant kelią radikalizavimui. Taip pat uh, ir už tai atsakingas mūsų komitetas. Taip pat e, mes dabar negalime leisti, kad Daesh ir toliau pasiektų pergalę. Reikia, kad jie būtų, e, kad jie būtų sunaikinti karinę galę. Is... Dėkuoju, toliau kalbės Tomas Židovskis. Pirmininkė. Claude, iš tikrųjų labai vertinu jūsų laiką ir žinau, kad jūs skiriate labai daug dėmesio į savo paties pranešimui, todėl kalbėsiu labai trumpai. Noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, jog pasirodė šis pranešimas. Jis yra be galo išsamus ir labai gera jį skaityti. Ir šis komitetas iš tikrųjų jį vertina. Jame pabrėžiama, kokį svarbų vaidmenį vaidina mokyklos ir švietimo sistema, tačiau turime dar labiau pabrėžti ir šeimų bei bendruomenių vaidmenį. Juk ne tik mokykla, bet ir po pamokinė veikla, e, laisvalaikio įvairiausi bureliai susijęs su mokykla yra svarbus, pavyzdžiui, kovų menai. Aš kelis metus pats užsiemiau tą veiklą ir siekiau tiesiog išmokti ap, ap, apginti tuos, kas silpnesni už mane ir gyventi dorą gyvenimą. Man atrodo, kad tai reikia nuolat priminti mūsų jaunimui. Taip pat noriu paminėti, kad man Norėtųsi, jog ponia Dati išdrįstų kalbėti apie keliaivių, vardų, keliaivių duomenų įrašą, įrašus. Man atrodo, kad ši priemonė yra viena pagrindinių priego, priemonių kovojant su radikalizacija. Bet e, šiaip jau tai tikrai vertinu jos drąsą ir pasiryžimą. Ačiū, toliau kalbės Birgit Sibel. Dėkoju. Pirmą norėčiau padėkoti pranešėjai ir taip pat norėčiau paklausti, apie ką mes čia kalbame. Kadangi perskaičius tekstą šiek tiek e, likau pasimetusi, ar čia yra kovos su terorizmu pranešimas, ar čia yra radikalizacijos prevencijos pranešimas. Juk abu šie klausimai yra susiję, bet akivaizdu, kad tai nėra tas pats. Taigi, kalbant apie keliaivių duomenų įrašus, turime kalbėti ir apie kovą su terorizmu, bet ne radikalizaciją ir jos prevenciją. Man atrodo, kad mes Europos parlamente jau esame prieėmę rezoliuciją dėl kovos su terorizmu, todėl reikia išsamiau pakalbėti apie radikalizacijos prevenciją. O kai dėl situacijos kalėjimuose mes visi sutarėme, kad juose vyksta radikalizavimas, tačiau nepakanka vien tik tai kalbėti apie tai, kad reikia nusiųsti gerus įmamus į kalėjimus. Europos kalėjimuose labai lengvai radikalizuojami jaunuoliai dėl to liūdno fakto, kad dauguma kalėjimų yra tiesiog perpildyti, o prižiūrėtojų neužtenka ir jų kvalifikacija yra labai žema. Taigi nebūtų visiškai prasmės siūsti įmamą į tokį kalėjimą, kuriame yra tokia uh, liūdna situacija. Ir žmonės yra susigundę E, tomis idėjomis, kad paliku, išėjus iš kalėjimo jiems iš karto atsivers gražesnis gyvenimas. Toliau, internetas. Ar tai yra vienintelė priežastis, kodėl žmonės radikalizuojami? Aš čia turiu pritarti Timothy Kirkhoff. Internetas yra viena priemonė, kuri suteikia gerų e, gairių, o radikalizavimas yra viena dalis, kuri yra neigiama, bet e, juk ne ten žmonės pradeda tą veiklą. Galbūt internetas ir prisideda prie radikalizavimo, tačiau, kad įvykdytum tą veiklą, visą laiką turi būti konkretus asmuo, kuris tave drąsina, stumia į priekį ir palaiko ir pasakoja tau apie tai, ko gali tikėtis. Ir paskutinis pastebėjimas dėl karikatūrų, kurios sukėlė karo ir smurto protrukius atsiprašau, bet ne karikatūros e, veda prie smurto, o politinė grupė, kuri piknaudžiauja tomis karikatūromis, kad e, skleistų savo politiką ir pasinaudoja jomis klaidindamos žmonės. Pačios karikatūros čia nieko dėtos. Ir aš esu prieš tai, kad mes Europos Sąjungoje tu, laikytume prieš savo prie savo kaklo žirklės ir vis galvotume, o galbūt tai žais kokią nors ekstremistinę grupę. Mes turime ginti e, žodžio laisvę ir negalime riboti savo laisvių. Ir reikia susirūpinti tikrosiamis radikalizacijos priežastimis. Ir svarbiausia čia yra mokykla ir šeima, bet taip pat būkime atviri. Tai taip pat ir mūsų pačių politikos vykdomas įvairiose sritise. Dėkuoju, toliau Mario Loristin. Dėkuoju, aš irgi norėčiau pratesti. Birgit pateikė įdomių pastebėjimų. Visiškai akivaizdu, kad internetas tik tai išplečia tuos fenomenus, kurie jau įsigalioja mūsų visuomenėje. Ta prasme, čia matau pavojų, jeigu mes bandysime suvaldyti internetą, tai turi, bus ir kita medalio pusė, nes e, radikalizavimasis gali tik stiprėti, turime būti labai dėmesingi. Kiekvienas atliekamas veiksmas internetu turi būti viešas. Kalbėti apie neteisėtą turinį irgi yra labai pavojinga. Neaugi e, įmonės numatys kažkokią tai cenzūrą tam e, laisvos visuomenės įrankiui. Čia reiškia, kad mes turėtume kažkokio teisinio sprendimo, kuris pasakys, kas yra neteisėta, kokio pobūdžio turinys neteisėtas. Tai galbūt teismas tą turi pasakyti. O kas iš to išplaukia, tai reiškia, kad turi būti tos kibernetinės erdvės kažkokia priežiūra ir tai turi būti reglamentuojama įstatymu. E, turi būti draudžiama žudimų skatimai ir panašiai. Tačiau yra ir tas socialinio monitoringo ar stebėsienos instrumentas. Tai atlikti gali pati visuomenė, nevyriausybinės organizacijos ir tą mes galime procesą skatinti. Šitas e, procesas irgi gali būti plėtojamas ne kažkokių specialistų, bet tiesiog visuomenės, kurie įsitrauktų į šitą procesą ir todėl mes turime remti jį. Bet būtent tuo klausimu ir pasigėdau jūsų pranešime. Dėkoju, Marija. Komisija irgi buvo cituota ne kartą, todėl galbūt norėčiau kreiptis į komisiją ir paprašyti jos nuomonės. Jūs taip pat kalbėjote pranešime apie piliečių radikalėjimą. Tai pastebima ne tik mūsų valstybėse, bet ir kitur ir daug sėkmė priklauso nuo to, koks bus teisinės sistemos požiūris į tuos asmenys, kurie radikalėja. Todėl mano klausimas toks, kiek tuo požiūriu jūs pateiksite pakeitimų į šį pranešimą, nes pranešime regi ši tema neaptariama nes teisinės sistemos bet kokiu atveju yra nacionalinė kompetencija, o tai irgi susiję su radikalėjimo procesais. Taigi, taigi dabar žodį suteiksiu komisijai, o paskiau sugrįšime prie pranešėjas, kurias paprašysime atsakyti į klausimus. Ar dar kas nors paprašė žodžio, aš labai atsiprašau, bet jūsų nebuvau įtraukęs į sąrašą, taigi žodžio jums nesuteikiu ir kreipiuosi į komisiją. Ir tada po komisijos atsakymai į klausimus, taigi žodis komisijai. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mus į šį susirinkimą. Na, apsikeitimas nuomonėmis tikrai tik prisidės prie geresnio tarpusavio supratimo tarp mūsų institucijų. Dėkoju pranešėjai, pranešimas buvo svarbus, aktualia tema ir savo laiku. Ne tik po Paryžiaus ir Tuniso teroristinių išpolių, bet dabar, kai mes čia diskutuojame, vidaus reikalų ministrai kaip tik diskutuoja dėl balandžio 28 dienos patvirtinos darbo atvarkės. Tai štai e, iniciatyvos ir pasiūlymai jau yra pateikti ir yra taikomi. Dabar trumpai. Pritarėme, kad radikalizavimas, radikalizavimasis yra kompleksiškas procesas, kuris nepaklūsta jokioms taisyklėms. Europolo ataskaita labai aiški yra penki šaltiniai, motivacijos šaltiniai, kurie, dėl kurių atsiranda tas piliečių radikalizavimasis. Ir religija tai yra tik tai viena iš priežasčių, todėl nereikėtume šios daryti atpirkimo ožio. Religija mūsų supratimu nėra pati giliausia priežastis, bet e, tiesiog ją bandoma pasinaudoti kaip priemonė ir e, globalizuotame pasaulyje e, tas nesaugumas tik prisideda prie tokios išvados. Todėl reikėtų subtiliai e, išanalizuoti priežastis ir labai ryštingai imti sprendimų. Taigi kalbam apie užkardimą The soft is the hardest. Mes kalbame apie užkardimą prevenciją, e, gerasias praktikas, įsipareigojimus ir specialistų kovą. Ir rezultatai neatsiras per dieną. Reikia palūkėti. Mūsų atsakas turi būti veiksmingas, bet kartu ir kompleksiškas. Ir klausimas yra sudėtingas. Politinė prasme aš matau čia nemažą ne iššūkį. Taip, mes pasiūlysime pagrindų e, sprendime naują terorizmo apibriežtį ir įtrauksime į ją e, užsienio kovotojus bei apmokymus užsienyje. Be kita ko, mes pateikėme ir politinių pasiūlymų e, pernai. Jį sudarė 16 punktų ir jį patvirtino taryba. Dėl šių aspektų esu pasiruošęs ir toliau diskutuoti. Toliau gerosios praktikos ir informacijos kleidimas, tai čia mes supratome jūsų žinę. Nuo praeito rugsėjo um, biudžetas skirtas e, e, kovai su terorizmu padidėjo penkis kartus ir pastarojų metų e, šioje srityje dirba apie 1500 įvairiausių organizacijų atstovų, kurie keičiasi savo patirtimi, ar tai būtų kalinimo įstaigos priežiūros atstovai ar nevyriausybinio organizacijų atstovai ir panašiai. Taigi nuo rugsėjo mėnesio mes dar labiau sustiprinsime apsikeitimą informaciją ir e, prašysime tų žmonių, kurie dirba vietoje, patirties. Mes e, kviesime tuos specialistus ir aukštesnio rango atstovus, ministerijų atstovus, bandysime įsiaiškinti, kas pasiteisina, kas ne, tiek nacionaliniais, tiek Europos lygių. Taigi mes išgirdome jūsų žinią. Toliau internetas. Be jokios abejonės iššūkis išsaugoti tą nuostabų įrankį pasaulinį tinklą internetą. Ir Žinoma, mes nesutiksime, kad Alkaidos žiniasklaida būtų e, platinama mūsų kioskose arba internete galio, pagaliau. Todėl mes turime bendradarbiauti su e, atitinkamomis įmonėmis ir kurios e, taip pat pagidauja informacijos dėl to, kas yra teisėta ar neteisėta. Juk e, turėti E, radikalių e, pažiūrų nėra savaime nusikaltimas. Todėl teisinė prasme tai yra pilkoji zona. Mums reikia apibriežti, koks turinys pažydžia vartotojų sąlygas, interneto vartotojų sąlygas. Todėl mes turime prašyti interneto bendrovių e, pašalinti tą turinį, kurį valstybės apibrėžia kaip neteisėtą. Tai štai šioje srityje Europa turi įvairiausių programų, Erasmus, jaunimo programų, skirtas net milijardas eurų. Ir šios programos nėra nukreiptos į saugumą. Tai yra tam tikro ūkdymo, švietimo įrankiai, ugdyti, auklėti e, kritinio mąstymo piliečius, jaunimą. Ir per artimiausius mėnesius aš taip pat pasiūlinsiu e, turistinių lėšų įšaldimo priemonę Europos Sąjungoje. Turiuomenėje tuos teroristus, kurie įtraukti jungtinių tautų saugumo tarybos e, sąrašus. Tai, tai tiek būtų trumpai. Pranešime yra labai svarbių aspektų, prie kurių ir mes patys dirbame ir norime padaryti daugiau pažangos ir tikimės ir jūsų paramos. Dėkoju. Ačiū ir dabar kreipiuosi į rašydadatį baigiamajam žodžiui. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, jūsų pasiūlymai labai prasmingi. Pirmiausia, pirmininkė, jūs manęs klausite, ar negalime palyginti mūsų informacijos ar nekokybinę ar kiekybinę. Jungtinėje karalystėje mes kalbame apie tą prevenciją ir patirtis yra didelė, yra nepadaryta nemažai eksperimentų ir skirtumas nuo kitų šalių yra tas, kad visuomenė dirba iš vien su valdžia ir visos asociacijos įtrauktos į tą procesą ir kitose šalyse tai yra visai kitokie E, pavyzdžiai, visai viskas vyksta kitaip, todėl kad e, visuomenės indėlis dažnai yra nuvertinamas. Taigi tiek e, piliečiai, tiek visuomenė dažnai būna nustumta į paribį. O tai turėtų būti mūsų visų tikslas siekiant veiksmingumo. Taigi taip, darbo yra daug, informacijos irgi nemažai, Dabar ar tai kokybiška, viskas priklauso nuo informacijos analizės, nes šiandieną informacijos daug, bet analizuojama jinai yra nedaug. Štai toks būtų atsakymas į jūsų klausimą. Dabar Ana Gomes. Taip, jūs esate teisi, mums reikia naujo apibrėžimo. Aš šiame pranešime, beje, jį rengdama, susidūriau su šią problemą, nes norint apibrėžti, kas yra radikalėjimas arba užsienio kovotojas ir kitos, visos kitos savokos, tai, tai sudėtinga, juk galime radikalėti net nebūdami teroristu ir net ne, pagaliau netapti nusikalteliu. Matot, kokie niuansai. Bet nebūkime taip pat ir e, vaikiškai naivus. Mums tikrai reikia e, aiškaus apibrėžimo, kad e, sulauktume teigiamų apčiopimų rezultatų. Mums reikia konkretaus apibrėžimo, kągi reiškia tapti radikalesniu. Tai tikrai nebus visi tie asmenys, kurie radikalėja, bet būtent tie ryštingi, apsisprendę atlikti nusikalstamą veiklą, tik tai tie bus vadinami e, radikalėjančiais asmenėmis. Tai to vietoj galėčiau jums pritarti. Yra šalių, kurios e, to susijusius, kurios ne. Kai kas iš mūsų sakė, kad e, kaip tik ne čia mes turėtume kalbėti apie šios klausimus. Islamofobija buvo minėta. Islamas tikrai savaime nėra religinė pro problema, kiekvienas gali pasirinkti savo tikėjimą, bet būtent kažkokios radikalios religijos praktikos tampa e, nusikalsama veika. Štai kur bėda. Mes turime e, užkirsti kelią, kad mūsų Europos piliečiai tokiais netaptų. Ir labai aiškiai galiu pasakyti, kad e, šiandieną būti branduolinės energetikos inžinieriumi e, ir tuo pačiu metu e, būti musulmonu, reiškia, kad jam bus sunku įsidarbinti. O kai kas net nenori apie tai kalbėti, o aš manyčiau atvirkščiai, kad tai yra labai susiję dalykai. Saudo Arabija, tai manau, čia Mes e, dėl to sutarėme, tai yra nuosaiki e, šalis, nėra vyrų moterų lygybės, moteris e, nesinaudoja tomis pačiomis teisėmis, yra tiesiog net tikrai įsitikinimu nes, netitikimas. Jeigu mes čia nesutarėme dėl to, tai tada nežinau, ką čia kalbėti dėl užsienio kovotojų. Tai pritarčiau jūsų nuomonė dėl Irako tarnybų, kurios e, jums susitikus sakė, kad jūs neturite jokio apibrėžimo. Pagalba šeimoms. Taip. Privalome paremti tas šeimas, kurios visiškai pasimetusios, nežino ką daryti, kai jų vaikai radikalėja. Taip, turime padėti toms šeimoms ir norėčiau tokių pakeitimų. Pone Kirkhofai, jūs kalbėjote apie radikali, radikalėjimą ir apie radikalėjimo apibrėžimą, nes mes galime būti integristu ir nebūtinai teroristu. Taigi reikia apibrėž, apibrėžti, kas tas radikalėjimas. Taip, taip, tas tiesa, mes negalime imtis prevencijos ir baudžiamųjų priemonių, jeigu nėra tokio teisinio apibrėžimo. Bet statistiškai būtent nuo to radikalėjimo daugiausiai nukenčia, taip sakant, musulmonai. Tokia yra statistika. Prevencija, švietimas, tas tiesa, dėl inf keitimosi informacija, jūs irgi esate teisus, ponas Kirchhoffas kalbėjo apie tai, kad turime pasinaudoti jau galiojančiamis priemonėmis ir žvalgybos tarnybos turėtų dar labiau pasistengti. Kai kurios šalis puikiai bendradarbiauja, bet kultūrinė prasme e, kai kurių šalių žvalgyba nenori. Atsisako bendradarbiauti su kitomis šalimis, nesuteikia jautrios informacijos. Tai čia reikėtų, na, glaudesnio bendradarbiavimo. Kalbėjote apie internetą, kad viskas, dėl visko kaltas internetas. Ne, aš taip nesakiau, aš tik sakiau, kad tai yra radikalėjimo uh, E, priemonė. Ir to negalime neikti, tai nėra kažkoks įsigalvojimas, erezija, taip yra. Daug e, žmonių tiesiog tampa asocialūs, prilipę prie ekrano ir radikalėja dėl to, kad jie lankosi atitinkamose svetainėse. Ir islamo teroristai tikrai turi nuostabiausių, kaip holivudinių filmukų, kaip patraukti tokius jaunolius. Ir dažnai e, e, tokie jaunoliai grįžę iš tų šalių baisiausiai nusivylę, nes jie nerado to, ką matė tuose filmukuose. Buvo kalbėta apie globalę strategiją ir tai ir yra visas to pranešimo tikslas. Toliau, gerosios praktikos. Nežinau, kas čia dabar kalbėjo apie e, tas gerasias praktikas, bet e, tokių praktikų iš tiesų yra ir jomis privalu dalintis, ypač tomis, kurios pasiteisino. Turime jas išplatinti Europoje. Toliau Barbara kalbėjo apie represijas, apie tą bendrąją kryptį ir apie radikalėjimą e, kalėjimuose. Neva per daug dėmesio tiems kalėjimams ir segregacijos. Na, iš tiesų mes norime ne to, nes e, kalėjimuose buvo įvairiausia patirčių tyrimo, e, kaip Italija buvo tos teroristinės grupės, o Prancūzija buvo baskų teroristai iš Korsikos ir mes Europoje norėtume dalintis tomis gerosiomis praktikojomis kai mes išvelgiame radikalėjimo pavojų ir imamės atitinkamų veiksmų, galbūt visiško izoliavimo ar kitų priemonių. Bet tai nėra segregacija arba izoliavimo priemonės ir bet kokiu atveju mes netume jomis dalintis. Bet aš noriu pakartoti, tai nėra segregacija. Yra skirtumas tarp uh, izoliavimo ir segregacijos. Todėl teikti, kad individuali priežiūra automatiškai reiškia radikalėjimą. Prancūzijoje buvo pavyzdžiui Fren kalėjimas, kuriame e, kaliniai nėra um, izoliuojami, bet sustiprintai stebimi Buvo kalbėta apie imamus. Nepamirškime, kad tie, kurie radikalėja, nesikreipia į imamus. Bet, žinoma, mes privalėtume juos labiau apmokyti, ugdyti. Bet kokiu atveju tie, kurie radikalėja, tai nebūtinai yra arabų, jie yra paprasti ES piliečiai. Bet jeigu tokių apmokytų imamų turėsime, tai bus labai gerai. Ir tai yra tikras poreikis. PNR. Pone Spinelį, jūs, aišku, prieštaraujate PNR. Bet mano požiūris būtų subtilesnis. Aš už PNR sukūrimą, bet mes kalbėjome apie kitą klausimą - duomenų apsaugą ir duomenų naudojimą, nes tai yra esminis klausimas. Ir aš pati tikrai turiu nemažai abejonių dėl duomenų apsaugos ir jų naudojimo. Taigi, mes nesame kažkokie e, juodėjai arba baltieji, mes norime būti realistais. Vėl buvo kalbėta apie Europos e, kovotojų radikalėjimo apibrėžtį. Ar tai susijęs su religija? Buvo kalbėta apie Ukrainos ir Rusijos e, pasienį, esate jūs visiškai teisi, teikdama, kad mums reikia tokio apibrėžimo, kuris leistų pasirinkti veiksmingus sprendimus. Tai tuo požiūriu aš jums pritariu, nes apibrėžčių klausimas iš tiesų yra problematiškas, nes jeigu nesusitarsime, manau, kad turėsime problemų ir mūsų gairės bus nevykusios. Toliau islamofobija ir švietimas tai irgi yra prevencijos dalis. Ir ką daryti su grįžtančiais kovotojais, tai nėra vien tik tai teisinis klausimas, nes kai kurie, pavyzdžiui, grįžta netlikę jokio nusikaltimo, jie yra švarus, bet patiria didžiulės psichologinės traumas ir mes turime jais pasirūpinti. Aš pasidalinsiu savo patirtimi. Prancūzijoje kai kurie politikai iš vis priešinasi tokių piliečių sugrįžimui. Aš nepalaikau tokio sprendimo. Mes kalbėjom apie šeimų, šiaip, pagalbą šeimoms, tai ką čia dabar, jeigu mes uždrausime tiems asmenims sugrįžti į mūsų Europą. Toliau buvo kalbėta apie socialinės išlaidas. Nenorėčiau čia politikuoti, nes bet turime aiškiai pasakyti, kad kai kurių asmenų tikslai yra labai aiškus. Jie nori atlikti teroristinį aktą Europoje. Bet kai kalbame apie socialinius aspektus, tai čia akcentas kitoj turėtų būti vietoj. Tai yra parama šeimo, šeimoms, švietimas, Tai yra visos tos priemonės, kaip sušvelninti tą radikalėjimą. Bet jeigu ne, tai žinoma, represijos bus reikalingos, būtinos, nes baudžiamosios priemonės tikslas yra labai paprastas - nubausti, bet ir atgrasyti. Taigi čia kaip ir kovojant su islamofobija gali, galime akcentuoti e, atgrasimo priemonės e, aspektą. Kalbėtoja kalba nusisukusi nuo mikrofono. Kalbėjo apie, kalbėjome apie komisijos sukūrimą. Privalu, kad komisija įgyvendintų tuos principus, dėl kurių buvo susitarta. Toliau, Europolas, visiškai pritariu. Jūs esate teisūs. Europolas galėtų veikti, ypač kai kalbame apie neteisėtą turinį, ir čia atsakau ir kitą klausimą, tai nėra cenzūra, nes neteisėtas turinys yra neteistas. Jeigu jisai nėra neteistas, tai cenzūra neįmanoma, jinai draudžiama. Ir tam klausimui spręsti turime specialistus, kurie įsiaiškins, koks turinys yra nelegalus ir jeigu e, tam, kas nors prieštaraus, galės kreiptis į teismus, turime mes visą teismų sistemą. Todėl šios klausimus mes galėtume laisvai reglamentuoti. Jis arba turinys arba legalus arba ne, teisėtas arba ne. Tai nėra kažkoks moralinis įvertinimas, bet teisinis. Ponas Depre kalbėjo apie baudimą. Kai yra turinys nelegalus, jūs jį pašalinate, bet jeigu e, įmonė, asmuo to turinio nepašalina, tai tuomet jį privalu bausti. Pirmininkas jau prašo artėti prie pabaigos. Aš to baigiu, sako pranešė Rašyda. Jūs tikrai nesate įpareigota atsakyti į visus visus klausimus. Dovanokite, aš pats turėjau jums paaiškinti iš anksto, nes, na, kolegos e, dar rengė savo e, pakeitimus ir dalinasi savo mintimis. Bet kokiu atveju džiugu, kad jūs pamėginote atsakyti į visus klausimus, bet neprivalėjote to daryti. Prašome artėti prie pabaigos. Taip atsakysiu komisijai, kuri teigia, kad reikėtų subtilesnio požiūrio. Aš manau, kad jau ir taip tas požiūris yra pakankamai subtilus. Džiugu, kad urano biudžetas yra padidintas, tai yra labai svarbu Džiugu, kad e, mes skiriame daugiau finansavimo interneto priežiūrai ir labai gerai, kad e, tai jau nebėra vien tik tai žodžiai, bet e, veiksmai. Pilkosios zonos yra tam tikros hartijos susitarimai. Ir toms pilkosioms zonoms galėtume jas taikyti. Jeigu jų taikyti negalit, galime, turime priimti teisės aktus. Dėl lėšų išaldinimo. Pane Gomes teigia, kad privalu išaldyti teroristų lėšas ir paskiau bandyti atsekti, kas finansuoja, kokios valstybės finansuoja um, teroristinę veiklą. Bet tai nėra tas pats ir tas vienas dalykas. Ir labai norėčiau, kad komisija čia įneštų savo indėlį. Aš jau baigiu. Buvo kalbėta apie Erasmus, apie mokymus, dovanokite, nes e, socialinė prasme tie e, teroristai <laughs> negauna tokių e, stipendijų ir nesinaudoja tokiu finansavimu. Tai dovanokite, aš čia tam negalėčiau pritarti, nes E, Teroristai dažnai būna iš tokių vidutinių arba net skurdžių e, šeimų. Todėl jeigu pavyktų ir jas pasiekti per tokį finansavimą, tai būtų labai didelė pažanga. Labai ačiū, man atrodo, kad mm, mūsų diskusijos buvo labai geros ir išsamios. E, tikrai, kaip sakiau, buvo išsakyta labai daug pagirų, taip pat ir kas mus neramino dėl pranešimo. Barbara, taip, kas, kas buvo išsakytas, koks nerimas, į tai jūs irgi atsakėte, taigi labai ačiū. O pakeitimų pateikimo terminas yra birželio 25, nelabai daug laiko. Kolegos, prašom teikti pakeitimus uh, laiku. Aš tikiuosi, kad tikrai nu, tai bus labai išsamus visapusiškas pranešimas. Ačiū už diskusijas, kolegos. Tik tai noriu paminėti, kad mm, po 4.20 vyks balsavimas ir reikia pradėti balsavimą laiku. Taigi uh, kitas darbo tvarkės punktas bus kiek toks suspaustas, bet tai yra mano paties uh, pranešimas. Aš pasistengsiu viską padaryti greitai, kaip sakiau savo. Uh, biurui, tai um, daugiausiai kartų atidėtas e, darbo tarkės punktas, mano paties punktas, kai labai kruopšiai viską rengiau, bet e, gal reikės apriboti kalbėtojų skaičių, kad e, spėtumėm baigti diskusijas iki balsavimo 4, po 4.20. Noriu tiesiog pristatyti kolegas. Ko, kolegams tai yra pasiūlymų priimti rezoliuciją projektas ir klausimas, į kurį aš sakoma žodžiu. Čia eina kalba apie elektroninį masinį sėkimą es piliečių, aš buvau pranešėjęs ir prisimetė, aišku, visus įgaliojimus ir mm, buvo pavesta stebėti šį klausimą ir išanalizuoti šį klausimą plenarinėje sesijoje vėl, kai buvo nuspręsta praeitų metų plenarinėje sesijoje priimta rezoliucija, tai tam frakcijos nusprendė pateikti klausimą ir atsakomą žodžių tarybai ir komisijai plenarinėje sesijoje, bet patvirtinti rezoliuciją. Šiandien pristatau jums tos klausimus ir labai trumpai pasikeisime nuomonėmis. Tiesiog, kaip galima greičiau noriu viską padaryti, pagrindiniai momentai kokie yra šio e, pasiūlymo priimti rezoliuciją projekto. Kaip Pristatydamas noriu pasakyti, praeitoje kadencijoje galbūt ypač tie, kas nedirbote šiame komitete, buvo atliktas tyrimas dėl um, elektroninio masinio es piliečių sėkimo ir buvo po to priimtas skaitmininis habėjas korpus um, kovo mėnesį praeitų metų. Tyrimas buvo tikrai be precedentinio masto. 16 e, buvo klausimų, buvo daug aukšto lygio diskusijų su es, um, e, JAV, Brazilija. Brazilijos ekspertais. Buvo planuojami veiksmai į priekį, norėjome užtikrinti, kad būtų pateikti konkretus pasiūlymai šioje kadencijoje. Tai iš tikrųjų labai svarbus klausimas darbo atvarkės pirmose punktuose ir aš tikrai labai trumpai viską pristatau. Taigi mes esame antrame tyrimo etape, komitetui buvo pavesta pateikti jums ataskaitą dėl to, kas yra padaryta. Noriu priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas rezoliucija yra birželio 29 diena vidudinės ir mes norime iš visą komitetą įtraukti, kad procedūra būtų kaip galima skaidresnė, todėl ir nusprendėme laikytis būtent štai tokios procedūros. Praeitais metais, kai buvo patvirtintas pranešimas, buvo pasikeitimų ir naujų pranešimų iš Edvardo Staudono, o buvo taip pat ir e, paskelbta apie programas pagal, pagal veido atpažinimą, buvo um, ir įvairūs pranešimai, konfidencialių pranešimų buvo Dževalto ir uh, Um, SIM kortelių perėmimai ir kitokios informacijos užgrobimas. Buvo daug pasikeitimų uh, jungtinių tautų JAF mm, lygmenių. Pavyzdžiui, galvojant apie tai, kad es piliečiai turi, tu, turi turėti e, teisės gynimo priemonės pagal skėtinį starimą, pagal e, uh, JAV laisvės sutarimą. Reikia nepamiršti naujausių pasikeitimų. E, ir to, kas yra siūloma Europos e, abiejas korpus šio klausimu. Kolegos, aš tiesiog apibendrinu. Dėl saugos prieglopščio yra reikalaujama, kad būtų suspenduotas saugus prieglopštis ir kad komisija pateiktų visas detalės apie bet kokius sustarimus ir taip pat ir tas 12 rekomendacijų, kurios nusiūstos JAV. Ir komisija, kaip žinote, pažadėjo iki praeitų metų vasaros jau pateikti ataskaitą. Tačiau komitetas įtelaukia šios informacijos. Taip pat laukime ir e, dėl teisingumo teismo sprendimo dėl Maksrem. Taip pat laukime Kaip žinote, kolegos taryba prieėmė bendrai požiūrį dėl reglamento, dėl šio klausimo. Ir aš noriu pabrėžti du dalykus. Visų pirma, parlamentas nesutiks su bet kokiu teisės aktu, kuris mažins standartus e, palyginti su tuo, kas nustatyta 95 direktyvoje. Taip pat norime užtikrinti, kad, e, kad jeigu bus direktyva dėl e, teisės saugos veiksmų, kad būtų iš tarybos sustarimas iki 2015 rudens. Ir galiausiai dėl skėtinių sutarimo. E, patvirtinus pranešimą, JAF administracija nus... įsipareigojo suteikti teisės gynimo priemonės JAF ES piliečiams. Tai buvo šio parlamento pagrindinis reikalavimas. Ir mes sveikiname 2015 metų teisinių teisės gynimo priemonių akto prieimimą kongrese JAF. Toliau dėl demokratinės priežiūros čia vėlgi reikalavome, kad nacionaliniai parlamentai turėtų galimybę peržiūrėti savo uh, um, įgaliojimus, prižiūrėti, kontroliuoti uh, žvalgybinės e, sekimo tarnybas ir e, ketvirtadienį, penktadienį, vas prieš kelias dienas e, buvo būtent kalbama apie tai ir buvo, įvyko labai sėkminga konferencija to klausimu. Vėlgi, pirmą kartą Vokietijos, Italijos, Belgijos, kitų parlamento atstovai dalyvavo šiame, šioje konferencijoje ir aptarė pažangiausią praktiką. Aišku, mes Neturime čia įgaliojimų, neturime, tai ne mūsų kompetencija, tačiau mes galime pasiremti valstybių narių pažangę praktiką ir, ir manau, kad mes galime vykti savo funkcijas. Toliau dėl informacinių technologijų saugumo mes matome, kad iš komisijos trūksta veiksmų, ypač atsivelginti mūsų rekomendacijas dėl informacinių technologijų didinimo, saugumo didinimo ir um, internetinės asmens informacijos saugumo. Pone Valian ir um,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 pateikė ataskaitą dėl um, ITEC generalinio direktorato veiklos nuo šio dokumento patvirtinimo. Taip pat galvojant apie informacinės technologijų stiprinimą ir asmens duomenų saugesnį judėjimą internetu 2015 metų yra rekomendacijas ir dėl šių dviejų momentų vėlgi reikia kalbėti apie tai, kad reikia sistemingo rezoliucijos įgyvenimo stebėjimo. Toliau šeštas punktas dėl informatorių apsaugos. Viena iš rekomendacijų uh, E, iš praeitos kadencijos rezoliucijos buvo, mes kreipėmės į komisiją, kad komisija išanalizuotų e, visą ES informatorių apsaugos į teisinę bazę e, ir iki 2016 pabaigos komisija vėliausiai turi pateikti komunikatą šio klausimu, mes to reikalaujame. Septinta, toliau kalbant apie techninius pasikeitimą informacinių technologijų srityje ir to, ypač galvojant apie komercinės kompanijas, ypač galvojant apie šifravimą ir debesijos iškėlimą į kitas teritorijas. Kreipėmės į komisiją, kad ji pasakytų, kas bus su šifravimu, ypač atsižvelgiant į masinio siekimo informacijos paskleidimą. Taip pat galvojant apie Sahabės korpo šio klausimu. Aišku, kad mūsų rekomendacijos toli gražu nėra įgyvenintos. Valstybių narių lygmenių daugiau yra diskusijų ir daugiau yra suvokiama, koks aktualus yra e, gyvenimo privatumo klausimas. Aišku, kol kas dar nėra konkrečių priemonių, tačiau galvojant apie teisės saugos tarnybas ir žvalgybos agentūras, e, pritaikyti ribojimai netitinka vis tik tai dar mūsų rekomendacijų, bet aišku, reikia užtikrinti, kad komunikavimas būtų saugesnis, kad kad, kad, kad tas asmenys turėtų įrankius, kurie galėtų panaudoti savo privatumui apsaugoti, kaip, kaip antai šifravimas ir panašiai. Um, aišku, galvojant apie mūsų rezoliucijos įgyvenimą, dar ilgas kelias laukia. Aš specialiai norėjau paprovokuoti jūs pasakyti, kad dėl šios rezoliucijos um, dar yra didžiulių spragų. Uh, Ir um, čia aš ypač siūlyčiau pasisakyti dabar tiems nariams, kurie detaliai seka šios ryties pasikeitimus. Aš ypač kreipiuosi į monitoringo grupės narius. Pradėsiu nuo Axel Fost. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, ich möchte gerne auch zu der. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš labai mielai pakalbėčiau apie rezoliuciją, bet susilaikysiu ir apsiribosiu šešiais punktais. Pirmiausia, ketvirtoje pastraipoje. Man atrodo, kad ji yra šiek tiek perteklinė, kadangi vakar taryba susitarė dėl duomenų apsaugos. Taigi, manau, kad ji nebėra aktuali. Šeštoji pastraipa Praėjus vieneriems metams šis paketas dabartinė, toks koks yra dabar, nebėra veiksmingas. Galbūt lygiai grečiai reikėtų pradėti dėrybas šio klausimu, tačiau ar reikia siekti sutarimo tuo pat metu, nežinau, man atrodo, reikėtų laikytis lankstesnės pozicijos sprendžiančiai klausimą. Toliau de, de, nuo 9 iki 13 punktų dėl saugaus prieglapščio. Čia susidarau įspūdį, kad Čia manau, kad jeigu nenorime kartotis nuo praėjusių metų, reikia prisitaikyti prie dabartinių e, sąlygų ir visų pirma palaikyti komisijos dėrybas rezultatus ir taip pat apsvarstyti galimas alternatyvas, kurios leistų mums pasiekti tą saugaus prieglopščio idėją kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, remiantis vieta o jeigu ne viskas susiklostis taip, kaip norėsime, galėsime jį atšaukti. Kai dėl 17 pastraipos, manau, kad nacionalinis saugumas turi išlikti valstybių narių kompetencijos rytis. Tai tiesiog nėra vienas iš mūsų įgaliojimų. Toliau, 21 paragrafas. Praėjusiais metais neturėjome ne, nebuvome gavę informacijos apie piknaužiavimą, kodėlgi vėl norime iškelti šį finansinių srautų stebėsenos klausimą. 24 pastraipa, čia vėlgi, man atrodo, kad mes neturime įgaliojimų mm, tai vykdyti Europos lygmenį. 30 punktas. Čia norėčiau pabrėžti, kad galbūt laikas ir yra tinkamas, bet man atrodo, kad reikėtų kištis tada, kai būtina, o ne pagal kažkokią numatytą tvarkaraštį. Dėkoju, kad e, taip trumpai kalbėjote ir kolegos dabar įvaizdžiai suteiks Barbarai Spinelį. Ponui Kirko suteiksiu žodį, taip pat poniai Ernst ir Birgit Sipel jums sutikus kolegos. Kiekvienas kalbėkite po porą minučių, nes po 4.20 bus balsavimas. Jeigu niekas neprieštarauja, prašom. Eva. Dėkoju pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tokį kokybišką pranešimą, kurį mes žalieji tikrai palaikysime. Kaip ir jūs apgailestaujame, kad E, saugaus prieglopščio mm, susitarimai nebuvo sustabdyti, sužinojus apie masinį sėkimą vykdytą prieš Europos piliečius, kaip ir jūs apgailestaujame, kad valstybės narės nesustabdė to masinio sėkimo, bendradarbiaujant su nacionalinė saugumo agentūra. Taip pat norėčiau pridurti, kad paaiškėjus, kad e, Vokietijos e, slaptosios tarnybos e, amerikiečių vardus sekė valstybių narių piliečius. Tai labai paveikė visuomenės nuomonę, sužinojus, kad buvo sekamos net švietimo institucijos ir pasiklausoma pokalbių, tai yra tikrai šokiruojantis faktas. Taip pat e, kyla nerimas e, dėl to, kad Europoje informacinių technologijų sistemos nėra tinkamai apsaugotos. Tai įrodo išpolis prieš, prieš e, Vokietijos parlamentą. Taip pat esu nusivylusi, kad ir pasipiktinusi, kad komisija nu, nusprendė, jog Slaptumo direktyvą reikia renkti, o nereikia renkti direktyvos dėl perspėjimo. Europos piliečiai to taip pat nesupranta, kadangi, kaip žinote, 300 tūkstančių Europos piliečių pateikė interpeliaciją komisijai dėl šio nesumokimo fakto. Snaudonos situacija taip pat nepasikeitė, niekas jam nepasiūlė politinio prieglopščio. Jis vis dar Maskvoje. Ir šio pagrindu e, slaptumo direktyva, e, direktyvos svarstymas yra gana šokiruojantis. Mes jau apie kodavimą kalbėjome, užšifravimą kalbėjome kelis metus, o rezultatų taip ir nėra. Taip pat Prancūzijos įstatymas dėl žvanginės informacijos rinkimo kelia nerimą, nes tokiu būdu bus leidžiama be kontrolės, be jokios kontrolės sekti piliečius, milijonus piliečių sakau be kontrolės, kadangi tos kontrolės institucijos yra tiesiog jokingos. Eva, dėl Prancūzijos įstatymo koordinatoriai nusprendė, kad vyks diskusija. Tai bus išsame diskusija šio klausimu. Toliau kolegų prašyčiau laikytis drausmės, kadangi E, po 4.20 vyks balsavimas, o paskui turėsime pereiti į kitą salę, nes bus kitas posėdis. Tai turime laikytis tvarkos. Toliau kalbės ponas Kirkau. Kalbėsiu trumpai. Pirmininkė, kaip ką tik ir pasakyta, ponas Vos jau tai minėjo, aš norėčiau priminti, kad pagal ketvirtąjį sutarties straipsnį numatoma, kad ES turėtų paisyti valstybių funkcijas, įskaitant ir teritorinį vientisumą ir nacionalinį saugumą, jau užtikrinimą. Tai yra kiekvienos valstybės narės atsakomybė. Ir aš visiškai tam pritariu. Taip pat e, pritariu tam, kad e, duomenų apsaugos politika būtų griežta, taip pat privatumas, kad būtų saugomas ir kad saugumo tarnybos elgtųsi pagal įstatymus. Tačiau e, nacionaliniai priežiūros komitetai, o ne Europos parlamentas turi rūpintis tokių įstaigų veiklos kontrolę. Taip pat patikslinsiu, kad visada, kaip žinia, aš e, atvirai pasisakiau dėl pono Snaudeno ponas Snaudenas yra ieškomas, prieškomas nusikaltelis ir pabėgėlis, kuris turėtų būti grąžintas į JAV ir jam turėtų būti vykdytas teisingumas. Nes visi žinome, kokią, žalą, kokią žalos pridarė ponas Snaudenas, bet JAV ir Europos, JAV ir Europos institucijoms jis galbūt sukėlė gyv, ES e, piliečių gyvybėms pavojų, taip pat e, tiems e, kariams, kurie tarnauja užsienyje. Na, galima juoktis, bet aš kalbu apie žmonių gyvybės ir mūsų saugumo užtikrinimą. Taigi aš raginu, kad tuoj pat būtų nutraukti, tarp, kad aš manau, kad būtų visiškai neatsakinga nutraukti tarptautinius susitarimus ir mūsų frakcija jų nepalaikys. Ačiū, toliau kalbės Barbara Spinelli. Dėkoju pirmininkė, aš norėjau Jums padėkoti už puikų pranešimą. Ir Jums buvo išsakyta daug pagirų ir noriu priminti, kad kol kas trūksta iš komisijos pastangų įgyvendinti programas. Dabar dėl informacijos teikėjų. Deja, šiuo klausimu neturėjome aiškių atsakymų ir tai, manau, yra rimta problema. Ir dar net kaltinamas Naudinas nebūtais dalykais. Todėl klausiu, ar nebūtų įmanoma į pranešimą įtraukti taip pat ir e, žurnalistų informatorių klausimą. Tai yra žurnalistai, kurie, kurių didelės tarptautinės įmonės prašo saugoti tam tikras paslaptis. Tai susiję ir su tų paslapčių direktyvos aspektais. Dėkoju. Thank you, Barbara. Um... Ačiū, Barbara. Toliau kalbės Karlos Kelijo. Ačiū pirmininkė. E, norėčiau pasveikinti Jūs e, su tuo darbu, su tuo puikiu dokumentu. Žinoma, jį dar galima tobulinti, bet tai puikus pagrindas tolesniam darbui. Jis atkreipia dėmesį visas rytis, kur reikia imtis veiksmų. Labiausiai nerimauju E, kalbant apie masinio sėkimo reiškinį, dėl to, kad mes reaguojame į skandalus žiniasklaidoje, o paskui viską pamirštame. Libe komitetas negali tiesiog pamiršti ir nusisukti nuo tų reikalų, reikia juos išspręsti iki galo. Noriu pabrėžti štai ką. Visų pirma, reikia E, primti aiškę poziciją santykiuose su trečiosiamis šalimis. Ir antra, negalima tiesiog sakyti, kad tai nepriklauso mūsų įgaliojimams. Taip, reikia, nacionalinių valstybių kompetencija yra kontroliuoti savo saugumo tarnybas, bet mes galėtume padėti pritaikyti ir plėtoti gerąją praktiką. Pavyzdžiui, šis komitetas surengė klausimus, kur dalyvavo nacionalinių parlamentų komitetų vadovai, kurie atsakingi yra už saugumo tarnybų priežiūra. Taigi gerosios praktikos e, apsikeitimas ir plėtojimas reiškia, kad mes galime prisidėti šioje srityje. Ir čia esminis klausimas yra tas, kad Europos e, Europoje yra šalių, kur parlamentinė priežiūra ne egzistuoja, nepasiteisina ir todėl kils pavojus, kad bus piknaudžiavama žmogaus, pažeidinėjimas žmogaus teisės. Ir man atrodo, e, čia jau mes turime kompetenciją ir negalima nusigręžti nuo šios problemos. Dėkuoju. Karlos Kornelija toliau. Ja, vielen Dank, Claude. Also, äh, zunächst erst einmal muss ich feststellen. Äh, Dėkoju, Klaudai. Aš norėčiau pastebėti, kad äh, Tekstas puikus, rezoliucija savalaikė, tačiau mes nepajudėjome iš mirties taško. Nepaki, nepadarėme pažangos dėl slaptųjų tarnybų ir dėl kitų klausimų ir mums labai sudėtinga sugrįžti, atstatyti tą pus, pusiausvę ir pasitikėjimą. Yra ir kitas pastebėjimas. Duomenų e, paketas irgi turi būti įtrauktas į šį tekstą, nes e, juk mes e, kalbėjome jau senai, kad mes neturėtume suskalti iš šių teisės aktų. Taigi mes galime ir toliau tęsti tą situaciją, e, kviesti, raginti, Juolab, kad e, komisijos, e, komisijos pasiūlymus mes visiškai neatsižvelgėme. buvo konstatuota, kad priežiūra buvo nepakankama, tai išriškėjo po įvairių klausimų, todėl tą mes galėtume įtraukti į pranešimą, į rezoliuciją. Toliau, pavojaus signalai. Tai gali būti demokratijai prieštaraujantis e, žingsnis. Atvirkščiai, mes čia turėtume pasirūpinti apsauga. Ačiū, Kornelija. Toliau, Birgit, žodis. Ačiū pirmininkė, būtų džiugu, kad kolegos e, nepainiotų įvairiausių temų mūsų diskusijose. Gerai, aš ir pati pasistengsiu kalbėti tikslingai ir trumpai sakysiu nuomonę. Visiškai pritariu mūsų pirmininko rezoliucijai, tekstui ir kol situacija nekinta, tai dažnai mes turime priminti, ko mes buvome prašomi tose pradinėse pranešimuose. Turime ne NSA pranešimą. Toliau, dėl nacionalinio saugumo. Susidaro įspūdis, kad tai yra iš tiesų Europos kompetencija dalykai, tai yra tarptautinis nusikalstamumas, terorizmas, kibernetinės saugumo klausimai, tai viskas susijęs su Europos atsakomybė. Taigi mes privalome kalbėti apie Europos atsakomybę. O klausimas, ar turėtume paminėti nacionalinės saugumo tarnybos, tai čia galbūt aš tam nepritarčiau, bet mes privalome tą padaryti, nes pradinėme pranešime buvo minėtos Džiosios Britanijos slapčios tarnybos, čia minima uh, Vokietijos, iš Prancūzijos. Taigi, taip, yra dar daug, ką reikia padaryti, bet e, mes galime jas paminėti. Toliau duomenų apsauga. Būtina tai paminėti, kadangi priešingų atveju mes e, užtikrinsime reikalingo apsaugos lygio. Taigi pritariu jūsų pranešimui pirmininkė. Nuostabu, Birgit, sako pirmininkas. Kaip Eva Žulė ir Vaspo kalbėjo, aš norėčiau pastebėti, kad man džiugu renkti šitą rezoliucijos projektą taip sklandžiai. Rezoliucija iš tiesų turi būti pateikta iki birželio 22 dienos, laiko nėra labai daug, o džiugu, kad e, komitete mes dėmesį taip pat kreipiame ir į e, ankstesnį pranešimą. Taigi aš dėkoju už klausimus, e, aš pasistengsiu į juos atsakyti, mano e, darbuotojai padėjai į juos pasistengs atsakyti. Taigi mums laiko labai nebeliko, paprašysiu trumpos minutės pertraukėlės prieš balsavimą, nes turiu pasikonsultuoti su sekretariatu. Taigi minutės pertraukėlė ir susiraskite savo balsavimo korteles, nes aš įsijungsiu mikrofoną po minutės. Colleagues, take your seats. We're going to begin the vote. Būkit, mėly kolegos, susėskite ir pradėsime balsavimą. Colleagues, take your seats. Prašau susėsti į savo vietas. mes balsuosime dėl 15 metų bendrojo biudžeto taisimo biudžeto 5, 2015 projekto reagavimas į migracijos spaudimą. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, atmesta. Check. Pasitikrinsime dėl pirmojo kompromiso. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsavimą. Pastumėkite savo balsavimo kurtelę, nes ir mano neįsijungia iš pat pradžio, sako pirmininkas. Arba tiesiog imkite ir persiskite kitą vietą. Right, colleagues. Compromise one is adopted. Mes patvirtiname pirmąjį kompromisą. Ketvirtasis pakeitimas už prieš sulaikė patvirtinta. Ne, atmesta. Atsiprašau. Ne, pasitikrinsime, balsuojame kortelėmis dėl ketvirtojo pakeitimo. I've not made a good start here. Right, let's start again. Pradėkime iš pradžių. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šeštasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė atmesta. Antra, penktasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė atmesta. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuojame dėl penktojo pakeitimo. Baigime balsavimą. Atmesta. Septintasis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis pakeitimas. Už, prieš, susilaikė priimta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl devintojo pakeitimo. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Aštuntas pakeitimas. Už. Prieš susilaikė priimta. Antras kompromisas. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Na, aiškiai pakelkite rankas. Balsuojame dabar jau elektroniniu būdu dėl antrojo kompromiso. That's carried. Priimta. Jeigu jūs galėtumėte aukščiau pakelti rankas, būtų lengviau skaičiuoti. Trečiasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 21 pakeitimas. Už, prieš. Ne, balsuojama dėl 21 pirmosios dalies. Už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Už, prieš. Man atrodo, reikia pasitikrinti. Dėl antrosios 21 pakeitimo dalies. Balsavimą pradedame.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 susilaikė atmesta. 23 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 24 už, prieš, atmesta. 25 už, prieš, susilaikė atmesta. 26 už, prieš, susilaikė atmesta. Ne, priimta. 27 už, prieš, susilaikė atmesta, 28 už, prieš, susilaikė atmesta. Ir balsuojame dėl viso teksto. Balsavimą pradedame. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Taigi sveikinimai nuomonės referentui. Nieder Müller. Kolegos, dabar perskėsime į kitą kambarį, į kitą salę, posėdžių salę. Vienas A2 salė. Vienas E 2 salė.